Buongiorno a tutti. Per favore prendete. Labą dieną visiems, kviečiu visus susėsti. Buongiorno a tutti. Fatemi salutare innanzitutto tutti i presenti oggi. Dar kartą labą dieną, sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Šiandien diena neįlinė. Noriu pasveikinti visus Žemės ūkio komiteto narius ir visus kitus, kurie atstovauja Žemės ūkio organizacijoms, kurie yra atvykę iš visos Europos. Ponas Kochė, ponas Bruni, e, sveikinu taip pat Italijos organizacijų vadovą Franko Veračiną. Sveikinu visus kuo nuoširdžiausiai, sveikinu ir kitus esančius šioje salėje. Pone komisarė, sveikinu ir patį atvykus į Europos parlamentą. Mums labai džiugu, e, kad šiandien pasirinkai, gerbiamasis e, komisarė, tą dieną, šiandieną e, pristatyti bendrai, bendrosios žemės ūkio politikos ateičiai. Sprendimas dėl tos politikos ateities komisijoje buvo rimtas prieš keletą minučių, galima taip sakyti. Parlamentas yra ta vieta, kur atsispindi ES piliečių rūpešiai, Europos parlamentas juos atspindi, tad yra labai svarbu, kad čia Europos parlamente galėtume girdėti informaciją iš pirmųjų lūpų dėl siūlymų susijusių su Europos komisijos sprendimais. Mes, gerbiamasis komisarė, iš tamstos išgirsim šiuos sprendimus ir galimus numatytus scenarius suprantame, kokį svarbų laikotarpį pergyvena žemės ūkis. Rinkos yra vis nepastovesnės, dėl konkurencijos patiriamas vis didesnis spaudimas. Visa tai e, žemės ūkio gamyba daro sudėtingesnę šiaurėje ir pietuose, rytuose, vakaruose Europos Sąjungoje. Būtų pavojinga nepaisyti tų iššūkių, nekalbėti apie maisto saugą, apie būtinybę turėti pakankamai maisto produktų, apie iššūkius susijusius su socialiniais žemės ūkio aspektais, kurie liečia visus ES piliečius. Buvo priimti du pranešimai čia žemės ūkio komitete, paskui balsuojama <clears throat> e, plenarinėme posėdėje dėl jų, jie buvo patvirtinti tose Pranešimuose be kita ko ir kalbama apie tuos dalykus, kuriuos aš čia paminėjau, kurie yra laikomi ES bendrosios žemės ūkio politikos prioritetais. Būtina gaminti daugiau žemės ūkio produktų ir mažiau teršti aplinką. Tai yra du dalykai, kuriuos teks tarpusavį suderinti. Aplinkos saugos tvarumas privalu E, užtikrinti, tačiau tuo pat metu svarbu užtikrinti mūsų įmonėms galimybės tvariai dirbti ir išlikti rinkoje. Žinome, kad rizikos yra daug, jos daugėja, e, lyginant su dar nesenų laikotarpiu. Ateinantis laikotarpis bus taip pat sudėtingas. E, mūsų ūkininkai dirbs ir gyvens naujomis sąlygomis, bus numatyta naujų priemonių, leisiančių uh, atsiliepti į sunkias sąlygas. Tai bus taip pat ir savotiškas bandymas mums visiems institucinių požiūrių, nes pirmą kartą bendrosios žemės ūkio politikos reforma vyks pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Taigi, gerbiami kolegos, mums tenka ypatinga atsakomybė šioje srityje, tačiau, man atrodo, dėl to nėra jokios abejonės, kaip ir praeitie. Šį kartą mes atliksime reikiamą darbą, kuris bus naudingas visiems ES ūkininkams ir visiems ES piliečiams. Leiskite dar kartą padėkoti ponui komisarui atvykusiam e, į mūsų posėdį, į Žemės ūkio komiteto posėdį ir prieš suteikdamas jam žodį norėčiau pasakyti štai ką. Laiko turime labai nedaug, 12.30 vėliausiai mūsų svečias komisaras turi išvykti, tad laikysimės įprastinės procedūros. E, po komisaro pasisakymo turės galimybę kalbėti frakcijų koordinatoriai, o vėliau pranešimų autoriai. O tik paskui galės pasisakyti tie iš jūsų, kurie prašė žodžio. Komisaras mane informavo dar ir apie tai, kad netrukus elektroniniu paštu gausime komisijos reformų siūlymų visą tekstą. Tai turėtų įvykti netrukus, po keletų valandų. Jeigu dėl metodo klausimo nebus, tai tuomet iš karto siūlyčiau suteikti žodį komisarui. Pirmiausia, jo išklausykime. Ačiū, Palio, ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Prieš pusantrų metų daug maž atvykęs buvau į jūsų posėdį, kai vyko klausimai prieš užmat man dabartinės pareigas ir jau tuomet kalbėjau apie tai, kaip aš suvokiu tą reformą, bendrosios žemės ūkio politikos reformą, kuri yra mano įgaliojimų vienas iš svarbiausių aspektų. Na ir dabar buvo pateikti teisėkuros siūlymai e, komisijoje ir aš apie juos, apie tos siūlymus noriu jūs ir informuoti. Kaip ponas pirmininkas ir sakė, tie siūlymai jūs pasieks net ne per keletą artimiausių valandų, bet per keletą artimiausių minučių gausite juos elektroniniu paštu. Jūs ten rasite tokius, kokius juos patvirtino Europos komisija. Na, o artimiausiomis dienomis ir savaitėmis turėsime progą e, aptarti šios siūlymus detaliau, e, atskirais straipsniais, atskirais. E, siūlymais. Jūs esate visiškai įtraukti į bendrojo sprendimo prieimimo procedūrą ir artimiausių metų ir artimiausiais metais dirbsime visi kartu prie šių dokumentų. Žengėme svarbų žingsnį e, bendrai Europos žemės ūkio politikai teikdami šį siūlymą. Vyko viešos diskusijos kurios buvo pradėtos čia 2010 balandžio 12 dieną, vyko diskusijos dėl komunikato, kurį komisija buvo pateikusi praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Pirmiausia, noriu padėkoti už tą pridėtinę vertę, kurią suteikėte šiuo laikotarpiu, nes aktyviai įsitraukite į viešas diskusijas. Lion ir Des buvo parengė pranešimus, Visi kiti pranešimai parengti šią temą taip pat buvo labai naudingi. Šis procesas parodė, kad yra svarbu apibriežti iš naujo, iš naujo bendrą žemės ūkio politiką. Reikia numatyti naują pusiausvyrą, remintis partnerystę tarp visuomenės atskirų grupių, nes būtent visuomenė teikia finansinius resursus atskiroms politikoms, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką ir ūkininkų, kurie gyvena e, kaimo vietovėse, kurie gamina mums maisto produktus ir kurie taip pat turi užtikrinti kaimo vietovių tvarumą. Būtent dėl to buvo priimti Europos komisijos nauji sprendimai. Pirmiausias tikslas buvo, kad ES žemės ūkis būtų e, konkurencingas ir tuo pat metu, kad būtų užtikrintas maisto saugumas. E, svarbu taip pat padėti naujus pagrindus ilgalaikiam konkurencingumui, ekonominiam ir ekologiniam. Svarbu užtikrinti, kad žemės ūkis vystytųsi harmoningai visoje ES teritorijoje. Ir galiausiai, nu, matytas taip pat buvo horizontalus tikslas, apie kurį daug buvo kalbėta ir komisija dabar bando dar kartą tai pabrėžti, bendro žemės ūkio politika turi būti supaprastinta. Pirmasis tikslas yra, kaip jau sakiau, kad ES e, žemės ūkis būtų konkurencingas ir tuo pat metu, kad būtų užtikrinta maisto produktų sauga. E, konkurencingumą užtikrinančios priemonės be kita ko turi apimti ir atsižvelgti į besikeičiantį ekonominį kontekstą, neužmirštant dviejų svarbių faktorių - žemės ūkio gamintojų pajamų ir rinkos. E, susirūpinimas nuo paprasčiausio konkurencingumo tarptautinėse rinkose perina prie, į kitokią fazę. Dabar rūpinamasi žemės ūkio rinkų stabilumu ir norima, kad e, kainos taptų taip pat stabilesnės. Visa tai, e, tas nepastovumas atsiranda ne tik dėl meteorologinių kažkokių dalykų, bet ir dėl rinkų nestabilumų ir dėl to, kad kartais staigiai krenta žemės ūkio gamintojų pajamos ar maisto produktų kainos. Prie to E, reikia pridurti štai, kad niek vienas e, ekonominis sektorius nepatyrė tokio didelio pajamų mažėjimo kaip žemės ūkis. Kokie galimi atsakymai į šios klausimus, į šios iššūkius? Pirmiausia, reikia numatyti naujas tiesioginės išmokas. Mūsų dabartinės politikos efektyvumas mažėja. E, remiamasi daugeliu sistemų ir remiamasi istoriniais šaltiniais ir dabar tai nebėra efektyvu Tuo būdu prarandamas žemės ūkio politikos aiškumas ir suprantamumas plačiai visuomeniai. Tad paradigmą laikas keisti. Tos istorinės nuorodos yra pasenęs dalykas, siūlau naują modelį, atnaujintą modelį, kad pagalba būtų tikslingesnė, kad būtų e, susijusi su turimais žemės ūkio plotais. 2014 būtų referenciniai, baziniai metai. Ir bus numatytos tiesioginės naujos išmokos, bus atsižvelgiama į uh, E, gamybos apimtis ir tuo pat metu į žemėse turimą turtą. E, šis požiūris reikalauja daugiau konvergencijos, kadangi ta pati gamybos bazė, tas pats gamybos lygis turi gauti tokią pačią paramą. Tad kam e, buvo numatytas konvergencijos ribojimas trečdaliu biudžetiniu laikotarpiu. Kaip jūs žinote, bendroji žemės ūkio politika yra reformuojama priimant sprendimus ir dėl biudžeto perspektyvų. Taigi ilgą laiką jau šitaip yra buvę. Mes turime įvertinti savo tikslus ir tuo pat metu turime pasižiūrėti, kiek vienas ar kitas sprendimas dėl bendro biudžeto yra politiškai įgyvendinamas, įskaitant ir bendrą žemės ūkio politiką. E, politika, kaip žinia, yra pirmiausia įmanomumo menas. Sugebėjimas vertinti tą įmanomumą daug ką nulėmė. Mes turime teikti siūlymus ir žiūrėti, kiek yra įmanoma juos įgyveninti, kalbant taip pat ir apie konvergenciją ir apie tiesioginės išmokas. Mes iki 2010-ųjų būsime nuėję vieną etapą, o paskui turime išsikelti tikslą į kitai finansiniai perspektyvai įdėkti daugiau e, konvergencijos. Kai dėl regionų e, mes turime atsiminti, kad ne viskas priklauso nuo išorinių veiksnių, turime e, nusistatyti ir svarbia, svarbius trumpalaikius tikslus. Tai yra labai svarbu nuo 19 metų teiksimoms išmokoms ir laikotarpiu nuo 20 metų biudžeto. Taigi diferencijuota parama turi būti numatyta atsižvelgiant į išsikeltus tikslus. Bendro žemės ūkio politika turi padėti įtvirtinti žemės ūkio gamybos įvairovę. Tai reiškia, kad turime dirbti remdamiesi e, diferencijuotą pagalbą. Būtent dėl to mes siūlome valstybėms narėms e, besikeičiančias pagalbos priemonės. Turėtų būti numatyta specifinė pagalba jauniems ūkininkams. Ir čia siūloma numatyti 2 procentus nacionalinių E, lėšų, kurios būtų papildomas mokėjimas ir tai sudarytų 25 e, procentus e, mokesčių penkerių metų laikotarpiui ir tai iš tokia išmoka būtų numatyta maksimaliam 25 hektarų plotui. Tai yra struktūrinė priemonė atsiliepianti demografinį iššūkį. Tai aktualu visoms valstybėms narėms, nes Nuo to priklauso kaimo vietovių ateitis. Ši priemonė turės būti būtinai taikioma visose valstybėse narėse. Susietoji pagalba reikia turėti drąsos atremti paplitusią ekonominę teoriją, kai tai yra būtina ir kai būtina e, suteikti paramą pažeidžiamiems sektoriams, kai tai yra reikalinga. Taigi siūlome šią priemonę išlaikyti. E, numatant reikiamas ribas, su sąlyga, kad kiekvienas susietųjų mokėjimų atvejis būtų tinkamai pagristas. Galiausiai yra numat, būtina numatyti galimybę valstybėms narėms 5, 5 procentus pagalbos teikti e, tokioms žemės ūkio zonoms, kurios yra laikomos skurdžiausiomis. Tai taip pat yra žingsnis užtikrinant didesnį balansą ir užtikrinant mm, E, maisto saugą bei galimybę apsirūpinti maisto produktais visoje ES. Skurdžiausiams kaimo zonoms yra numatyta pagalba, e, ji už, išauks iki 300 eurų hektarui skurdžiausiuose zonuose. Būtent taip mes leisime sutelkti reikiamą produktyvų ES kapitalą. Ir tai yra susiję net e, su visais žemės ūkio gamybos būdais siekiama suteikti geriau e, nukreiptą pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Labai abejoju, kad e, golfo aikštelėms ar oro uostams reikia teikti pagalbą iš žemės ūkio fondų. Būtent dėl to mes siūlome apibriežti aiškiai, kas yra taip vadinamieji aktyvūs žemdirbėjai ar ūkininkai, ar praktikuojantis ūkininkai, kad, ne, kad e, jie nenukentėtų dėl neiškaus apibrėžimų ir dėl jų statuso neiškumo. Taigi būtina kad jie galėtų būti aiškiai identifikuoti. Būtent dėl to mes numatėme kriterijų, pagal kurį tiesioginė pagalba, tiesioginis išmokos turi sudaryti bent 5 procentus pajamų. Mes taip pat numatome būtinybę, kiek žemės ūkio veiklos minimaliai turi būti vykdoma vienoje ar, viename ar kitoje žemės ūkija, kad ta veikla galėtų būti laikoma ūkininkavimu. Tuo pat metu galėtume iškelti klausimą, ar visada reikia kalbėti apie pagalbą pajamoms užtikrinti. Komisija numato, kad reikėtų mažinti teikiamą paramą pajamoms nuo 150 tūkstančių eurų ir e, turėtų būti numatyta, e, numatyta ribinė suma, kuris siektų 300 tūkstančių eurų. E, tai <clears throat> yra atsiliepimas Europos parlamento birželį išreikštą susirūpinimą DES pranešime. Neseniai buvo paskelbta apklausa, kur šis susirūpinimas taip pat buvo atspindėtas. Šis mechanizmas padės atsižvelgti į ūkininkavimo įvairovę, nuo to nenukentės e, tie ūkiai, kur tikrai yra sukūriamos darbo vietos. Taigi E, bus numatytos reikiamos priemonės, nu, kurios netrukdys toliau plėtoti žemės ūkio. Reikės e, taip pat atsižvelgti į visus ūkius, ar didelius, ar mažus, kad būtų galima suteikti vadinamąją žalę, žalėją pagalbą. Antrasis tikslas, apie kurį aš kalbėjau, tai yra numatyti naują žemės ūkio pagrindą. Jis turi būti ekologiškas ir ekonomiškai pagristas. Bendroji žemės ūkio politika turi, kaip jau sakiau, užtikrinti uh, ekonominį ir aplinkosauginį e, tvarumą. E, šios, du, šios dvi paramos formos yra neatsiejamos. Šie du aspektai tiksliau yra neatsiejami vienas nuo kito nes svarbu, e, kad vyktų šio sektoriaus, kurį aptarėme, ekonominė plėtra, tačiau šių, tuo pat metu turi būti užtikrinta ir aplinkos apsauga. Taigi, kaip užtikrinti tinkamą gamtos apli, apsaugą? Ilgus metus ūkininkai buvo e, skatinami be jokių įsipareigojimų imti gaminti daugiau, neatsižvelgiant į e, e, ekosistemas, neatsižvelgiant į aplinkos trapumą. Dabar už tai jie susilaukia nuolatinių kaltinimų tuo, kad yra teršėjai. Tos klaidos tęsti nebegalima, nes mūsų ūkininkai juk ne visada savo valia yra tapę teršėjais ir dažniausiai tokie nėra. Mes turime skatinti ūkininkus, kad jie savo kasdienių darbų atsižvelgtų į ilgalaikį konkurencingumą, vystydami tvarų žemės ūkį. Numatyta praktika e, yra tokia skatinti taip vadinamą žalėjų ūkininkavimą ir mes nusprendėme įtraukti tai e, šį aspektą į e, programas susijusias su e, maisto saugos užtikrinimu. Keletas hektarų, kurie, pavyzdžiui, gal yra palikti ne gamybai skirtos žemės, leis galbūt e, tinkamiau ūkininkauti kitą metą, kai žemė bus pailsėjusi. Gamtos resursų e, tinkamas tvarkymas taip pat yra svarbus dalykas. Tai yra galbūt tie dalykai, kurių visų nereikia sugriauti. Mes siūlome, pavyzdžiui, kultūrų diversifikavimą, siūlome išlaikyti ganyklą, siūlome taip pat um, atsižvelgti į landšafto ypatumus. Mes manome, kad visur Europoje uh, tos priemonės turi būti taikomos tinkamai, nes galbūt jos ir padės kovoti su klimato kaita, su dirbožėmio erozija. Kita vertus, šios priemonės nei ūkininkams, nei administracijos struktūroms nebus papildoma našta. Tai yra tos priemonės, kur bus taikomos viso ES teritorijoje ir tuo būdu bus išvengta konkurencijos iškraipimų tarp ūkininkų, nes tos pačios priemonės, kaip jau sakiau, siūlomos taikyti visur. Nuo Suomijos iki Ispanijos, e, iki pat Lenkijos ir kitų šalių. Mes tuo būdu e, matome, kad ūkininkai ir mokesčių mokėtojai visi yra šioje situacijoje laimintis. Na ir galiausiai žinių žemės ūkis, žinių taikymas žemės ūkė, tai svarbus elementas e, įtvirtinant konkurencingumą. Mes numatėme naujas priemonės mokslo tyrimams ir inovacijoms. Rydienos žemės ūkis yra žinių žemės ūkis. Tai yra įgyvendinimas praktikoje e, šios koncepcijos, kuri mums padės e, pagaminti daugiau, naudojant mažiau išteklių ir sutaikyti ekonomikos ir ekologijos e, imperatyvus. Tai taip pat padės užtikrinti konkurencingumą ir tvarumą. Tai padės geriau E, prisitaikyti prie rinkos poreikių ir prie e, gamybos poreikių. Aš pasiūliau e, padidinti dvigubai fondus, lėšas skirtus agronominiams tyrimams. Čia nesiekiama finansuoti tik laboratorijų darbą, nes jeigu geriausios idėjos iš laboratorijų išėjusios nebus įgyvendintos praktikoje, tai visi tie tyrimai bus nenaudingi. Svarbu, kad tyrimai būtų naudingi ūkininkams, svarbu, kad žinios būtų e, perdodamos ten, kur jos turėtų būti įgyvendinamos ir svarbu, kad glaudėtų ryšiai tarp žemės ūkio bendruomenės ir mokslo bendruomenės. Tuo būdu e, bus galima tas programas tinkamai įgyveninti. Jos numatytos kaimo plėtros E, programuose. Šie tikslai yra labai svarbus, bus, siūlysime inovacijų partnerystę, kuri padės tinkamai pasinaudoti turimais ES resursais. Netrukus Europos komisija pateiks tokios partnerystės siūlymą ir ten atsispindės taip pat e, tie dalykai, apie kuriuos jums šiandien kalbėjau. Kalbant <clears throat> apie pridėtinės vertės kūrimą norėčiau pasakyti štai ką. Šalia ekologinio tvarumo, inovacijų ir mokslo tyrimų mums taip pat reikės artimiausiais metais e, daugiau negu bet ką nors anksčiau užtikrinti ekonominį tvarumą. Maisto grandinėje. Svarbiausia grandelė yra pirminis žemės ūkis. Jis yra ir silpniausia iš tų visų grandžių. Taigi turime atkurti pusiausvyrą ir sutvirtinti labiau ūkininkų pozicijas yra būtina užtikrinti geresnį pridėtinės vertės paskirstimą. E, tai ir siūlau, sudarydamas galimybę visiems ūkininkams visose srityse, kurias apima ES e sutarties pirmasis prietas, burtis. Tai yra ta priemonė, kuri nieko nekainuoja, tiesiog E, tai, sudaro, tai suteikia jiems pap, ūkininkams papildomų juridinių galimybių, tai jiems su, suteikia daugiau apskritai galimybių surasti savo vietą rinkoje. Dabar kūrėsi profesinės, sektorinės, e, tarp profesinės organizacijos. Tad dabar šią galimybę siūloma pasinaudoti ir ūkininkams, nes iš to ūkininkai gali turėti naudos. Jeigu profesionalai nori burtis, tai tuomet gamintojų organizacijos ar tarp profesinės organizacijos e, turi turėti galimybę kurtis. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie konkurencijos taisyklės. Negali būti jokio pasiteisinimo, bandant trukdyti ūkininkams planuoti uh, E, savo gamybą taip, kad jie atitiktų rinkos poreikius tiek kokybės, tiek kiekio požiūriu, nes tą daro visos įmonės. E, šis, rink, e, šis štai, sprendimas padės užtikrinti geresnį ekonominį tvarumą, nes aš jau sakiau, kad svarbu yra burtis kartu ūkininkus, kad jie galėtų geriau atremti krizės kaip tvarkyti su krizėmis, kad būtų galima veikti ekonominius iššūkius. Siūlau įkurti 3,5 milijardų krizės rezervo fondą, kad būtų galima uh, spręsti skubiausias krizės sukeltas problemas, kad rinka neprarastų pasitikėjimo ūkininkais. Na ir galiausiai, jeigu atsiranda kažkokių ypatingų sunkių situacijų, žinome, kad tų išaiškinimų kartais trūksta, ką tokiais atvejais daryti. Komisija turi imtis skubos priemonių, nelaukdama, jeigu įvyksta krizė. Visi prisimename ekoli krizę, kuri įvyko neseniai. Įsiminame šio dešimtmečio svarbiausias sanitarnės krizės. Turime būti tinkamai ginkluoti krizių atvejais. Ir neturi būti taip, kad į krizę reaguojama su keleto mėnesių pavėlavimu. Turime būti aktyvūs, turime numatyti tam tikras apsaugos priemonės, turime e, numatyti intervencinės ar e, sandėliavimo priemonės, turime numatyti papildomas neįlinės priemonės, kurios leistų reaguoti nedelsiant, kad žemės ūkis nukentėtų kuo mažiau. Efektyvumas ir reaktyvumas, gebėjimas reaguoti greitai, tai yra svarbiausi žodžiai, kuriuos turime atsiminti, kalbėdami apie skubų problemų sprendimą. Naujos priemonės taip pat turėtų būti numatytos. Bus numatyta priemonė skirta kovai su rinkų nepastovumu. nepastovumu. E, bus siūloma pasirašyti draudimo susitarimus. E, jeigu tai bus padaryta, komisija parems ūkininkus. E, teritorinė dimencija būtina užtikrinti žemės ūkio konkurencingumą visoje ES teritorijoje. Galiausiai privalu uh, įvertinti teritorinį tam tikrą susiskirstimą. E, per nelik didelis susiskirstimas kelia pavojų ekosistemų tvarumui. Bendroji žemės ūkio politika turi užtikrinti ES teritorijos testinumą ir konkurencingumą. 2014-2020 metų žemės ūkio plėtros programos šioje srityje vaidins esminį vaidmenį. Geresnė valdysena sutelta į svarbiausius tikslus yra labai svarbus dalykas susijęs su kaimo vietovių plėtra. Komisija siūlo valstybėms narėms rinktis naują valdyseną paremtą partnerystės susitarimais tarp Europos komisijos ir valstybių narių, įtraukiant struktūrinius fondus ir kaimo plėtros fondus. Partnerystės susitarimų požiūris apims ir kitus mechanizmus su nacionaliniu koordinavimu. E, taip pat bus numatytos ex ante tam tikros sąlygos, kurių privalės laikytis valstybės narės iki to e, prieš komisiją patvirtinant partnerystės e, sustarimus ir programas. Tai padės lengviau programas įgyveninti. Tenka patiksinti, kad bendros taisyklės tarp struktūrinių fondų ir kaimo plėtros fondų uh, bus paremtos bendrais principais ir bus e, numatyta taip pat bendra nacionalinė strategija e, ir koordinavimas jų panaudojimui. Bus naudojamasi dviem ramšiais, kurie bus apsaugoti e, tam tikrų priemonių, kurios bus numatytos šios dienos pateiksimame pakete. Dirbsiu kartu su valstybėmis narėmis šio parengiamuoju laikotarpiu sieksime apriboti problemų mastą, nesusipratimus ir stengsime tinkamai programas parinkti ir jas patvirtinti. E, svarbu, kad strategijos būtų nuoseklios, aiškios, dar iki priimant programas, kad būtų galima visais lygmenimis e, efektyviai dirbti, užtikrinant žemės ūkio konkurencingumą ir kaimo plėtrą. Viena vertus, tuo būdu yra užtikrinamas nuoseklumas tarp struktūrinių fondų ir kaimo plėtros fondų, kaip jūs to ir siekite, E, dėrybų metu, kai buvo deramasi dėl strategijų e, dėl strateginės partnerystės ir galiausiai tuo pat metu bus galima užtikrinti nuoseklumą tarp pirmo ir antro ramščio, nes visi specifiniai elementai e, yra numatyti ir bus nuosekliai įgyvendinami atsižvelginti tai, kas siūloma pirmajame, pagal pirmąjį ramstį. Dėl kaimo plėtros programų. Valstybės narės nebus susijėtos su kokiamis nors ašimis, jos tikrai turės galimybę lankščiai apibriežti strategiją susijusią su vietos potencialo įgyvendinimu, e, atsižvelgiant į ES tikslus. Tačiau kai kurios priemonės išliks tokios, kaip buvo, kaip ir lyder požiūris. Ši valdysena padės modernizuoti kaimo vietovės investicijų būdu, nes bus investuojama į privačias ir viešas infrastruktūras, bus stimuliuojamas dinamiškas ir inovacinis žemės ūkis ir teritorijos, kuris padės atrasti galbūt naujos žemės ūkio ar ne žemės ūkio veiklos kaimo vietovėms. Valstybės narės turės galimybės priimti paprogrames specifiniams sektoriams, kurios padės sektorius modernizuoti ar padės plėtotis tiems sektoriams, kurie nėra kiti sektoriai vaidina svarbu vaidmenį. Šios priemonės renkti paprogrames valstybėms narėms suteiks galimybę e, gauti tam tikrų lėšų e, daugiametė viena ar kitai perspektyvai įgyvendinti, kaip pavyzdžiui prireikia modernizuoti kokią nors specifinę sritį. Siekiama e, numatyti šešis prioritetus susijusius su žemės ūkio ir kaimo zonų prioritetu. Pirmiausia, svarbu skatinti inovacijas. Antra, e, padidinti žemės ūkio konkurencingumą. Trečia, dirbti e, prie tinkamos rizikos valdymo, saugoti ekosistemas, skatinti efektyvų resursų naudojimą ir skatinti socialinę įtraukti. 20 priemonių yra numatyta, iš kurių galėčiau paminėti štai ką. Nuseklus paketas susijęs su žinių žemės ūkio plėtojimu, nes bus remiama žinių panaudojimas, e, informacijos teikimas ir informacijos teikimas, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą tarp ūkininkų ir mokslininkų. Papildomos pastangos bus telkiamos į žemės ūkį, e, kurio svarbiausias tikslas yra kokybė bus įmanoma e, teikti paramą iki 3000 eurų e, kiekvienam ūkiui, e, jeigu bus siekiama tokio kokybiško žemės ūkio sertifikato. Bus numatytos ir naujos priemonės, kurios bus skirtos remti būtent tokią, tokį žemės ūkį. Yra numatyta strategija investuojančiam žemės ūkiui. Bus numatytos efektyvesnės priemonės, kurios skatins investicijas, kurios apima visas fizinės investicijas. Valstybės narės turės galimybę e, teikti intensyvesnę pagalbą, didesnę pagalbą, kai jauni ūkininkai nori investuoti. Ypač e, bus kreipiamas dėmesys šioje srityje į skurdžiausias zonas ir į investicijas, į taip vadinamas kolektyvinės investicijas. E, organizuotam žemės ūkiui ir geriau savo produktus parduodančiam žemės ūkiui taip pat yra numatyta pagalba. Mes siekiame remti organizacijas, e, kur, kur, į kurias būrėsi ūkininkai senose ir naujose valstybėse narėse. Kooperatyvų kūrimas bus skatinamas ir remiamas. E, bus skatinamos tokios iniciatyvos kaip prekybos tinklų kūrimas ar pastangos kurti naujus produktus. Taip pat bus remiami tie ūkininkai, kurie nuspręs e, burtis draugien vienų ar kitų priemonių bendram naudojimui. E, bus taip pat stiprinamos vietos lyder grupės. Yra reiškiama, reiškiamas noras E, žemės ūkį plėtoti taip, kad e, jo skatinimo būtų būtų skatinamas darbo vietų kūrimas, kad būtų užtikrinamas žemės ūkio e, plėtojimasis kartu su ekonominiu pakilimu. Svarbu, kad būtų vykdoma ir papildoma ekonominė, nebūtinai žemės ūkio veikla. Tokios diversifikavimo priemonės ir parama jums galės siekti iki 70 tūkstančių eurų. Kalbėjau jums ir apie būtinybę supaprastinti žemės ūkio politiką. Mes supratome, kad supaprastinimas yra būtinas dalykas. Tiek kalbam apie tiesioginės išmokas, čia būtina turėti paprastą priemonę, kokią, e, suprokiamą priemonę tiek administracijos struktūroms, tiek ūkininkams. Valdymas tos priemonės turi būti paprastesnis, žemės ūkio parama turi būti numatyta, pavyzdžiui, kai kalbam apie smulkius ūkius, nuo vien, e, tam tikrose ribose ir, pavyzdžiui, smulkiam žemės ūkiai parama gali siekti nuo 500 iki 1000 eurų. Tai netrukdys restruktūruoti smulkių ūkių, nes tuo pat metu, jeigu žemės e, ūkio naudmenas savo žemės ūkio žemę parduoda smulkus ūkininkas, tai tuo būdu jis galės pasinaudoti nauja restruktūrizavimo priemonė pagal antrąjį ramstį. E, tai skatins labai smulkius ūkininkus, norinčius nutraukti žemės ūkio veiklą, tai daryti. E, taip pat bus skatinamas ekologinis žemės ūkis. Siekiama bus išvengti e, tokių dalykų, kai ūkininkai dirbtinai raginami toliau tęsti žemės ūkio veiklą ir savo ūkius plėtoti tik dėl to, kad galėtų gauti uh, E, paramą skirtą žemės ūkiui. Ekologinio žemės ūkio paramos priemonės buvo sugalvotos irgi tam, kad atsirastų daugiau racionalumo jas įgyvendinant. Bus užtikrinama kontrolė tokia pat, kaip ir kontrolė užtikrinama e, pagalbos užtikrinant pajamas atveju. Taip pat svarbu, kad ne, nebūtų stengiamasi uh, užversti kontroliuojančių institucijų popieriais ir kad netektų ūkininkams per daug uh, prie popierizmo praleisti laiko. Svarbu, kad kontrolė vyktų pagal tam tikrą metodiką Ir taip pat būtina skatinti valstybės, kad tikrinant būtų kuo mažiau klaidų. Kiekviena valstybė turi siekti, kad klaidų būtų nedaugiau kaip 2 procentai. Mm, kontrolės priemonių dėka mums pavyko pasiekti, kad klaidų procentas būtų tikrai nedidelis per pasusius keletą metų. Taip pat pagalbai turės būti keliamos tam tikros sąlygos, bet jos bus paprastesnės. Bus susitelkiama prie ūkininkams svarbių tikslų ir prie aplinkosaugos svarbiausių tikslų. GAEK bus sumažintas nuo 15 iki 8. Ši reforma susijusi su sąlygomis leis užtikrinti daugiau aiškumo, e, parenkant ūkius, kurie turi gauti pagalbą. Taip pat, kaip jau sakiau, kad tokie dalykai kaip apsodinimo priemonės, E, landšafto formavimo priemonės, miškeliai, gyvatvarės taip pat bus tie dalykai, kuriuos bus atsižvelgiama siekiant e, numatyti tuos 7 procentus ekologinio, ekologinių procentų gamybos žemės ūkė. Mūsų ištekliai, mūsų tradicijos, mūsų vertybės priklauso nuo dabar priimsimų sprendimų. Dabar prasidės diskusijos dėl komisijos siūlymo. Kaip jau sakiau, pirmą kartą istorijoje Europos parlamentas yra įtrauktas kartu su taryba e, į šias diskusijas ir noriu užtikrinti, kad jau nuo šios dienos, kai dabar jau esate gavę tuos teisėkūros pasiūlymus, galiu užtikrinti, kad komisija dirbs su jumis taip pat intensyviai rengiantis sprendimų fazėje, kaip tai buvo daroma su taryba. Dirbsime lygiai taip pat aktyviai išklausysiu jūsų reiškiamas susirūpinimą ir suprantu, kad mes visi kartu turėsime ieškoti priemonių, kad komisijos pateikti siūlymai e, bei tarybos siūlymai ir komisijos siūlymai galėtų būti taikomi siekiant užtikrinti Europos žemės ūkio konkurencingumą ilguoju laikotarpiu. Tikimės jūsų pagalbos, jūs primant ir įgyvendant. Ačiū. Bene, grazie, caro komisario, grazie per la tua. Dėkoju, komisarė. Ačiū už įdomų pristatymą. Galiu pasakyti, kad mes tikrai stengsime, kiek galėdami geriau su jumis bendradarbiauti, ir stengsime taip pat užtikrinti, kad ir taryba būtų įtraukta į procesą, kad ir su jais susitartumėm, kad ši reforma padėtų ūkininkams. Atsiprašau, kad pradžioje ne visus atstovus atvykusius paminėjau, dabar matau visą sąrašą asociacijų. Matau, kad Lavara dalyvauja, ponas Lavara, kiti buvę komisijos nariai. Tačiau dėja turiu pasakyti, kad laiko turime labai nedaug Taip yra todėl, kad e, komisaras atvyko čia į parlamentą prieš įprastinę savo spaudos konferenciją. Taigi mums visiems reikia laikytis numatyto kalbėjimo laiko, todėl kad komisaras turės mus palikti 12.30. Tačiau iškart pabrėšiu, kad mes e, siūlome dar vieną datą, dar vieną dieną diskusijoms pratesti. Taigi tikrai glaudžiai bendradarbiausim su komisaru, kad ir ateityje visi turėtumėm galimybę padalyvauti diskusijose. Na, o dabar suteiksiu žodį visų pirma koordinatoriams ir pranešėjams, o po pirmų dešimties kalbėtojų vėl suteiksiu žodį komisarui, kad jis galėtų atsakyti. Dar kartą prašau laikytis jums skirto laiko. Alberdes. Ačiū pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. EPP frakcijos vardu noriu pasveikinti komisarą atvykusi į parlamentą. Ačiū už jūsų pateiktą informaciją. Taip pat dėkoju už tai, kad e, atvykote į parlamentą prieš spaudos konferenciją. Tikrai e, tai, ką jūs dabar sakote ir ką jūs darote, e, yra labai svarbu milijonams Europos ūkininkų Žemės ūkio komitete mes tikrai laukiame naujo diskusijų etapo, kuris kaip tik šiandien ir prasideda. Lisabono sutartie yra numatyta, kad Europos parlamentas e, turi pasinaudoti savo bendrą sprendimo prieimimo procedūros prerogatyvomis. E, mes taip ir padarysime. Komisarė, kaip jūs jau minėjote, galutinis sprendimas dėl jūsų pasiūlymų bus priimtas tik tuomet, kai bus apsispręsta dėl finansavimo galimybių BŽUP. Ir kai jau bus priimti, priimti tie sprendimai, tai mes turėsime pakankamai laiko įvertinti, kokiu keliu geriausia eiti, kokia geriausia būtų BŽUP ateitis. Laiko turiu nedaug, bet paminėsiu štai, ką jūs kalbėjote apie 30 procentų ekologiškų priemonių, e, taip pat žemės atidėjimo tam tikrų priemonių, taip pat minėjote ir smulkius, mažus ūkius. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad mm, šios priemonės nebus taikomas labai dideliam ūkių skaičiui ir aš nesu įstikinęs, kad tai padės užtikrinti didesnį konkurencingumą. Vis dėlto toks yra jūsų pasiūlymas, mes jį panagrinėsime ir žiūrėsime, kuris sprendimas būtų geriausias. Tačiau yra tam tikrų uh, tikslų jūsų pasiūlyme, kurie ne visai atsižvelgia į mūsų žemės ūkio įvairovę. Jeigu kalbame apie tas žaliasias priemonės, uh, tai reikėtų nepamiršti ir geografinių sąlygų valstybėse narėse, o tos sąlygos labai skiriasi. Pavyzdžiui, jei paimsime Suomiją ir pietų valstybės, tai akivaizdu, kad jos labai skiriasi. Mūsų frakcija mano, jog negalima jokiamis aplinkybėmis leisti sukurti dar daugiau biurokratijos. Taigi, ar galėtumėt mums teigiamų tam tikrų signalų duoti ir parodyti, kad tikrai nebus daugiau tos biurokratijos. Turime užtikrinti, kad neprarasime ariamos žemės, kurią galima būtų dirbti. Galbūt tos žaliosios priemonės ne visada yra praktiškos ir ne visada sukuria pridėtinę vertę aplinkosauginių požiūrių. Taigi mes tikrai nenorime, kad ūkininkai atsidurtų nepalankesnėje padėtyje manau, kad tikrai neturėtumėm bausti, jokių būdų bausti tų žmonių, kurie ir taip jau daug nuveikė žemės ūkio srityje. Reikia išmokų, skatinimo sistemos, taip pat reikia ir sankcijų sistemos. Tačiau bet kokiu būdu turėtumėm vengti vienai par kitaip turėtumėm vengti didesnės biurokratijos. E, jūs raginate, skatinate, sakote, kad reikia skatinti daugiau inovacijų žemės ūkija, taip, tai yra gerai, raginate ūkininkus pasinaudoti inovacijomis, tai irgi yra gerai. Ir jūs taip pat sakėte, kad atsiras ir naujų iššūkių. Taigi, pagal antrąjį ramstį e, turėtume numatyti daugiau lankstumo Taip aš pritariu, kai kurios ankstesnės struktūros dabar jau nebereikalingos, e, jų reikia atsisakyti. Tačiau svarbiausia yra užtikrinti, kad priemonės būtų naudingos ūkininkams ir sukurtų pridėtinės vertės ir būtent jas reikia akcentuoti. E, komisarė, aš tikiuosi, kad per atinančias dėrybas, kaip jūs jau ir minėjote, mes ir toliau glaudžiai su jumis bendradarbiausime ir ieškosime tų geriausių sprendimų. Šis parlamentas tikrai reikalaus, kad būtų rasti atsakymai į ateities iššūkius. Tokie atsakymai, kurie būtų naudingi mūsų ūkininkams. Maisto saugumo užtikrinimas 500 milijonų žmonių Europoje taip pat labai svarbus aspektas ir jį reikia užtikrinti. Tai turime garantuoti. Jei rasime gerus sprendimus, be abejo, tai bus naudinga visiems. Aš tikiuosi, kad per ateinančias savaitės ir mėnesius mes tikrai dirbdami kartu rasime gerus sprendimus ir aš noriu palinkėti ir jum visokiojopos sėkmės. Manau, kad e, yra sudarytas puikus pagrindas mūsų diskusijoms ir mes savo ruoštų teiksime pakeitimų pasiūlymus tiem aspektam, kuriuos dar reikia keisti mūsų nuomonė. Ačiū. Kapulos Santos, kuris yra koordinatorius ir pranešėjas. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Visų pirma, džiaugiuosi tuo, kad jūs atvykote į Europos parlamentą, pristatėte, paaiškinote naują BŽUP pasiūlymą ir tai akivaizdžiai rodo kad tarp jūsų ir parlamento yra tikrai geri santykiai. BŽUP yra vienas iš didžiausių iššūkių Europos Sąjungai ir tikrai mūsų busimi sprendimai ypatingai svarbus, jie e, svarbus mūsų ūkininkams ir labai svarbu, kad parlamentas dalyvautų procese pagal Lisabono sutartį. Mes norime prisidėti prie šio proceso ir tokiu būdu stiprinti Europą dirbti kartu, solidariai, teisingai. Visa tai ir yra Europos projekto esmė. Kaip socialistų koordinatorius norėčiau priminti jum tą sprendimą, kuris jau buvo primtas Europos Sąjungoje šioje srityje ir norėčiau visus paraginti dirbti kiek galima lankščiau Mes taip pat, aišku, stengsime su jumis kiek galima lankščiau dirbti. Manau, kad tą darys visos šio parlamento frakcijos ir tikėkime, kad kartu su jumis ir su taryba tikrai pasieksime subalansuoto gero rezultato. Europos parlamentas ir mano frakcija puikiai suvokia, kokia atsakomybė mums tenka ir kad mes turime prisidėti prie būsimosios BŽUP formavimo, turime tikrai ryštingai dirbti ir būti nusteikę kompromisams. Mes tikimės, kad galtinis rezultatas atspindės, atitiks mūsų ūkininkų lūkesčius, mokesčių mokėtojų lūkesčius. E, kokiegi esminiai elementai tos reformos? Jūs juos jau pristatėte e, ir tikrai, mano nuomonė, jūs pateikėte nemažai gerų pasiūlymų dėl bendros struktūros, dėl bendrų siekių, tikslų tačiau man kyla tam tikrų abejonių dėl to, kaipgi visą tai bus praktiškai įgyvendinta. Ir šį aspektą reikės labai detaliai išnagrinėti teisėkuros procese. Prieš detaliau nagrinėjant jūsų pasiūlymus, aš turėčiau pasakyti, kad aš nepritariu pagrindiniai prielaidai, tai yra žemės ūkio biudžetui, kurį jūs siūlote. Tikrai dėl to man kyla didelių abejonių ir jūsų pozicija beje netitinka šio klausimu parlamento pozicijos ir akivaizdu, kad Europos parlamente yra susidariusi didelė dauguma, kuri pasako už adekvatų biudžetą BŽUP. BŽUP tikrai nepasieks savo tikslų, jie ne, negaus gero biudžeto, ypatingai po 2014 metų, kai baigsis phasing in etapas daugelie valstybių narių. Tikrai po tos datos reikės daugiau solidarumo. Taigi dėl biudžeto mūsų lūkesčiai nepatenkinti ir jūsų pasiūlymas šią prasme neprimtinas. Toliau dėl perskirstimo, dėl konvergencijos tiesioginių išmokų. ES ir valstybės narės turės vykdyti šią veiklą, Tačiau mums atrodo, kad jūsų pasiūlymas vėlgi neatitinka tų tikslų, kuriuos jūs savo išsikėlėte. Siūlomi mokėjimai reiškia mokėjimus ūkininkams, kurie bus mažesni nei dabartiniai vidurkiai mokėjimų 27 valstybėse narėse. Ir daugelis ūkininkų gaus tik tai pusę tų vidutinių sumų, kurias gauna dabar, ir mano nuomonė, tai yra visiškai neprimtina. Toliau tos žaliosios priemonės. Mes, e, socialistų frakcija, pritarėme e, aplinkosauginiams kriterijams, kuriuos jūs nustatėte ir iškėlėte, taip pat pritarėme tam, kaip jūs e, siekiate vadinti žemės ūkio produktus visuotinės svarbos produktais. Tačiau tam reikia adekvačios išmokų sistemos, reikia atlikti papildomus paskaičiavimus, reikia apskaičiuoti, kokiemgi plotam realiai bus taikomos tiesioginės išmokos. Ir tie paskaičiavimai turi būti kiek galima tikslesni, siekiant išvengti biurokratijos ir užtikrinti, kad ūkininkai gautų prieigą prie tų išmokų, į kurias jie turi teisę. Tad man atrodo, kad šiuo klausimu galėtume dar daugiau šiek tiek padirbėti, siekiant supaprastinti biurokratinės procedūras ir padėti ūkininkams. Na, apskritai jūsų pristatytas pasiūlymas yra šiek tiek geresnis nei tai, ko mes tikėjomis iš visų gandų, kurie sklaidė pastaruoju metu. Ir jei ūkininkai gaus veiksmingai gaus valstybės paramą, tai mes turime užtikrinti, kad ta parama būtų skiriama tik tai tiem ūkininkam, kurie tikrai turi teisę į tą paramą. Aš dabar galvoje turiu Anglijos karalienę, kuri ir toliau išlieka pagrindinė pagalbos gavėja, paramos gavėja pagal BŽUP Ir tuo tarpu yra e, tokių, na, ūkininkų, kurie užsima ūkininkam, bet nieko negauna. Taigi mes turime užtikrinti, kad būtų aiškus tinkamumo kriterijai pagal antrąjį ramstį, kad viskas būtų aiškiai apibriešta. Tuo pat metu turime užtikrinti, kad tiesioginės išmokos ūkininkams būtų išmokamos taip, kad tie, kurie negamina žemės ūkio produktų, negautų jokios paramos. Nebent, jeigu jie užsima kažkokią alternatyvę veiklą. Mes tikrai nenorime, kad e, pusė mūsų ariamos žemės tiesiog dikumėtų. Toliau dėl rinkų. Kaip jūs jau minėjote, taip, pasaulio maisto produktų rinkose kainos dabar yra labai nestabilios. Taigi, manome, kad jūsų siūlomi sprendimai yra na, neblogi, tačiau juos dar reikia stiprinti, gerinti, reikia dar viską aptarti. Aš tikrai nenoriu per daug ilgai pasisakinėti, tad tik pabrėšiu, kad džiaugiuosi tuo, kad jūs atvykote, pristatėte naują BŽUP pasiūlymą, tačiau Mūsų nuomonė dar yra daug sričių, kuriuose jūsų pasiūlymai nepakankamai geri ir, kaip sakiau, lauksime su nekantrumu tolesnių diskusijų, kurių metu bandysime pagerinti, patobulinti jūsų pasiūlymus. Mums kyla tam tikrų nuogastavimų ir abejonių, kad jauni ūkininkai negaus tinkamos paramos, kad jie negalės įsitvirtinti žemės ūkio sektorija. Mus taip pat beje labai domina jūsų mintis apie žemės ūkio sutartis ir partnerystės tarp mokslininkų ir ūkininkų. Tačiau šiuos klausimus taip pat reikėtų dar detaliau aptarti ir išanalizuoti. Ir galiausiai, komisarė, pabrėšiu štai ką. Visi žinome, kad mūsų dar laukia labai daug darbo, bet aš manau, kad jis bus labai įdomus, labai prasmingas ir tikrai tikimės, kad dirbsime kartu su jumis, taip pat su taryba, tam, kad e, patenkintumėm mūsų ūkininkų ir piliečių lūkesčius. Panikos. Gerai, toliau žodis Džordžiai Lainai. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, kolegos, kalbėsiu e, trumpai, žinau, kad daug kolegų nori kalbėti. Šitas paketas iš pirmo E, žvilgsnio, e, turi ir e, gerų, ir prastų dalykų. Alde frakcijos požiūrį pradėsiu nuo gerų dalykų. Tai sveikiname, kad tikslingiau numatomos išmokos yra. Parlamentas to prašė ankstesnėse ataskaitose. Sveikinu tai, kad siūloma skirti išmokas aktyviai ūkininkaujantiems. Ukti, Taip pat sveikiname papildomą lankstumą, e, tikslingiau e, skirti išmokas LFA gamintojams. Taip pat sveikiname tai, kad e, supaprastinama BŽOP, tačiau pamatysime, kaip iš tikrųjų viskas bus, kai pradėsime detaliau nagrinėti ir tikiuosi, kad jūs teisus esate iš tiesų, kad viskas yra supaprastinta. Manyčiau, jog tai, kad e, reikėtų pasveikinti tai, kad e, teisingiau išmokos būtų paskirstytos tarp ūkininkų atskiriuose valstybėse narėse, tačiau šioje salėje e, bus ir tokių, kas bus nusivylę ir norės eiti toliau. Toliau. Šiame komitete labai daug kalbėta apie tai yra ir. ir kokie iššūkiai yra. Tai, kad trūksta žemės, e, e, vandens ir reikia kovoti su klimato kaita. Ir tikėjausi, kad šiame pakete bus numatytos tikros paskatos kad bus skatinama plėtoti naują žemės ūkio modelį, žemės ūkio, kuris būtų uh, konkurencingesnės, tvaresnės, mažiau CO2 iš, išskirtų ir dėje šitas paketas iš tikrųjų tokių lūkesčių nepatenkino, ekologiškos priemonės, sėjo, sėjomaina ir žemių atidėjimas iš tikrųjų netenkina mūsų numatytas atidėjimas iš tiesų padarys Europos žemės ūkį mažiau konkurencingą, o ne daugiau konkurencingą. Ir dabar, kai kalbame apie energetinį saugumą, e, maisto e, saugumą, tie, tas 7 procentai žemės atidėjimo e, iš tiesų yra, yra niekas. Na, gal tai vėliau šiek tiek daugiau pasiaiškinsime. Dabar dėl to, kokiu keliu buvo einama pastaruosius e, dešimt e, metų. E, dabar iš tiesų atrodo, kad nuklystame nuo to kelio ir tikiuosi, kad tai nebus aklavietė. Iš tikrųjų, gerbiamas komisijos nariai atverėte kelią dėryboms, jos bus ilgos. Uh, Ir uh, tikiuosi, kad jums pavyks uh, sugražinti reformą į tinkamą kelią ir kad jūs padarysite per ateinančias savaitės ir mėnesius. Džimas Nikolsonas. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, laukiame jūsų čia. Jūs e, turbūt suprantate, kad laiko neturėjome daug atsakui parengti, tačiau e, iš dalies galime bent jau preliminarias pastabas išsakyti dėl savo e, pozicijos. Galbūt dar turėsime laiko vėliau išsamei savo pozicijom išdėstyti pirmininkavau šiam komitetui ir e, dalyvavau e, kalbant apie visas e, reformas, kai komisijos nariai buvo kiti ir galiu pasakyti, kad tos reformos grozdiškos, biurokratiškos ir kad to biurokratizmo bus dar daugiau ir ūkininkam bus labai sunku gyventi. Na, turime dirbti kartu su jumis, kad pagerintumėm situaciją ir tikiuosi, kad ir jūs esat pasirengę dirbti su mumis, kaip ir mes esam pasirengę dirbti su, su jumis, nes jeigu reforma vyks kaip numatyta, tai iš tikrųjų bus e, sutrikdyta, sutrikdytas maisto e, saugumas, o europiečius reikia maitinti ir sutikčiau su Kapladė Santos. Buvo pasakyta, kad e, Anglijos karalienė Karalienė gauna labai daug e, paramos. Neturiu pasakyti, kad labai daug žmonių dirba tą jos žemę ir tai, kas buvo pasakyta, įžeidžiama. Tai tikrai negalėčiau sutikti su to. Matau, kad sureaguota buvo į mano pastabą. Manyčiau, kad um, ekologiškos priemonės numatytos pagal antrą ramsį dabar pakankamos yra. Manyčiau, kad perkelti e, Tai e, į pirmą ramstį reikštų, kad viskas bus tik tai sudėtingiau, biurokratiškiau ir bus e, dar sunkiau tai gyvendinti vietose. Būtent apie tai ir kalbame. Šie pasiūlymai turi būti gyvendinti ūkininko 27 valstybėse narėse. Ir e, kai viskas prieis prie politikos įgyvenimo vietoje, visa tai tiesiog nepasiteisins, neveiks. Turėčiau pasakyti, kad tai žingsnis atgal numatyti 7 procentus žemės atidėjimui, kai, kai tuo tarpu mes e, labai daug mokome už tai, kad būtų auginam, auginami e, gyvuliai, kad Europa būtų išmaitinta. Pažvelkime į tai, ką komisija darė anksčiau, ką komisija padarė su cukrum. Airijos ūkininkai auginantis e, cukri, cukraus kultūras e, buvo sužlugdyti. Pažiūrėkime kitas valstybės narės, pasimokykime iš klaidų ir kurkim tada ateitį. Uh, vis dėlto sveikinu jūsų pasiūlytas paramos priemonės kai kuriuose sritėse, e, siekiant geriau reaguoti į krizę. Sveikinu pareiškimą taip pat dėl smulkių ūkininkų. E, norėčiau e, su jumis labiau pasiaiškinti, ką tas aktyvus ūkininkas reikš vairiose valstybėse narėse, nes bijausiu, kad skirtingose valstybėse narėse tai reiškia skirtingus dalykus. Kai kuriuose naujosiuose valstybėse narėse e, tai, ką jūs siūlote, bus e, visiškai pražudinga, kaip, kaip ir kitose regionuose. E, turim rasti sprendimus, kurie nekenktų ūkininkams, kad jie galėtų dirbti savo darbą. Ir dar klausimas. Mano regione žemės ūkio sektorius labai nedidelis yra. Ką mes pasieksime tais e, pasiūlymais, išskyrus tai, kad administravimo išlaidos padidės ir reikalavimai primesti bus papildomi ūkininkams. Nes dabar e, siūlomos vienodos taisyklėms e, skirtingo, skirtingų mastų ūkininkaujantiems žmonėms iš tikrųjų norime toliau su jumis kalbėti. Ir kai išsamiau susipažinsime su tuo, kas pasiūlyta, turėsime labai daug pasiūlymų, kaip viskas spręsti. Esu, esu tikras, kad pavyks mums tai išspręsti. Dėkui. Gerbiamas komisijos nary, manau, jog atvėrėte e, duris eiti tinkamą linkme, kalbant apie BŽP reformą, bet einama nepakankamai toli. Jeigu paimtumėm tvarumą, ekologinimą, žemės ūkio e, sektorius, tai reikėtų rimčiau pagalvoti apie tai, ką siūlo, e, apie tai, ką siūlote, kalbant apie ekologišką ūkininkavimą, e, siūlote 17 procentų sėjomanai, kalbate apie 7 procentus e, atidėjimams, bet iš tikrųjų tai nėra e, atidėjimai, yra daug kraštovaizdžio elementų, kuriems teikiama parama ūkininkams, tai priimtina yra. Dėl Dėl pūdimo galime pritarti 14 metų sausio pirmai dienai, kaip e, tai būtų baziniai metai. Na, o kalbant apie uh, tai, kas siūloma dėl sėjomainą, kalbant apie sėjomainą, tai, kas siūloma yra nebūtų uh, tvaru dėl viršutinių ribų nustatymo. Uh, tai paliestų tik tai nedidelį plotą Europoje ir didžiai ūkininkų daliai tai įtakos neturėtų. Pažvelkime į daugumą Europoje, nustatydami ribas. Kai kalbame apie paramos paskirstimą žemės ūkio e, sektorė tarp valstybių narių. Manau, kad e, daugumoj valstybių narių tai sukels e, nepasi, nepasitenkinimą. Reikia dėl to diskusijų. Kalbėjote apie konkurencingumą, apie poreikį gaminti daugiau žemės ūkio produkcijos. 30 procentų žmonių įsigyto maisto atsiduria šiukšlyne. Tai ar iš tiesų reikia eiti tokiu keliu, ar, ar, ar iš tiesų dera čia raginti gaminti daugiau. Turėtumėm galvoti apie konkurencingumą pasaulinių lygmenių, turėtumėm kalbėti apie konkurencingumą tarp ES valstybių e, narių, turime susitelkti į tvarę žemės ūkio gamybą ir į ką visiškai uh, neatsižvelgta. Tai e, turime galvoti apie tai, kokios rinkos priemonės bus e, taikomos ilguoju laikotarpiu. Nemanau, kad čia einama tinkama linkme. Europos e, lėšų suteikimas draudimo bendrovėms, kad šios padėtų ūkininkams varkytis su rizika, na, nežinau, tikrai turėtumėm rimtai pagalvoti, kaip būtų galima kitaip spręsti šitos klausimus. Antrasis ramstis, taip iš tiesų, tai visuomet buvo vienas svarbiausių klausimų žaliesiam. Jei nebus aiškių struktūrų, aiškių ramšių. Reikėtų galvoti apie būsimus prioritetus, ar tai e, lyder e, priemonės, ekologiškos priemonės, valstybės narės bus e, priverstos leisti pinigus tam tikrom priemonėm tam tikrose sritise. Ir turėtumėm galvoti ne tik tai apie tai, kad valstybės narės viskas skirtų konkurencingumui didinti, reikia galvoti apie kitas priemonės. Dar vieną dalyką paminėsiu, kiti kolegos kalbėjo apie jaunus ūkininkus. Turime suvokti, kad žemės ūkio politika yra labai svarbi, galvojant apie aplinką, tvarę plėtrą. Tai taip pat turi įtakos e, vartotojams ir vartotojus reikia traukti į diskusijas. Tai turime pradėti galvoti apie BŽP, kuri atrodytų pagrista mokesčių mokėtojui. Nes antraip e, vykdysim politiką, kuriai nepritars gyventojų dauguma. Varsybėse narėse išsakoma daug kritikos ir atrodo, kad pokyčiai blokuojami yra. Turime iš tikrųjų galvoti apie rimtą reformą ir turime spręsti ir skausmingus e, klausimus. Ir čia parlamentas tikrai atliks tą vaidmenį, kurį turi atlikti. Ačiū, ponas Fontana, po to ponas Rubika. Dėkoju, pabandysiu kuo trumpiau. Ir klausimus teiksiu tikslius ponui komisarui. Ačiū jam, kad atvyko į mūsų posėdį. Tiesą sakant, mes turime štai kokiu klausimu. Valstybės narės veikiančius regioninių pagrindų. Ar gaus kažkokių išmokų, kai bus su valstybėmis, kur yra tokių regionų, kur, kur, kur vieni regionai geresni, o kiti netokie geri žemės ūkio požiūrių, kai bus su susietaja pagalba ir numatyta pienui, tabakui. Ar, tai visa tai yra labai svarbus klausimai. Reikės rasti atsakymus juos, kai dėl kokybės užtikrinimo. Kokybiški Žemės produktai yra geras dalykas, juos reikia parduoti, tačiau juos taip pat reikia ir nurodyti kaip ypatingos kokybės produktus, ar yra numatyta, kaip tai bus padaryta, ar yra numatyta, kaip bus parodoma, kad tai yra kokybiški produktai. Na ir galiausiai dar vienas dalykas, kurį dažnai kartoju, ponė komisarė, kai jūs pas mus atvykstate. Jūs kalbėjote apie konkurenciją ES viduje, tai ko gero greičiau yra pozityvus dalykas bet apie tai juk irgi reikėtų kalbėti. Tačiau jeigu neužsimsime tuo, kas vyksta už ES sienų ribos, tai tuomet darbo būsim netlikę. Nes konkurencija kartais nesažininga, e, mūsų atžvilgių vykdo trečiųjų šalių ūkininkai. Tad nepakanka domėtis tik mūsų gamyba, mūsų žemės ūkiu ar ūkininkais. Ar Europos komisija nepriemė kokiu nors sprendimu, pavyzdžiui, dėl dvišalių sutarimų su Maroku, nes tie sutarimai kelia grėsmę ES žemės ūkio rentabilumui. Paldies priekšsėdėtai. Tiesiog šartuo, kad. Ponas Rubik. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad turime progą su jumis pabendrauti ir tikrai džiugu, kad jūs taip dažnai pas mus atvykstate. Mūsų frakcijai kelia nerimo daug aspektų, tačiau labiausiai socialinė neligybė, kurią mes aiškiai matome naujame pasiūlyme. Kitas mums ypatingai aktualus klausimas yra administracinės naštos didinimas ūkininkams. Jie turės įrodinėti, kad turi teisę kažką gauti ir turės įveikti tikrai daugybę biurokratinių procedūrų. Šiek tiek pastabu apie Latviją. Šiandien vyksta Baltijos ūkininkų piketas, demonstracija Luksemburgo aikštėje, joje susirinkę Lietuvos, Latvijos, Estijos ūkininkai, daug parlamento narių vyks arba jau gal vyko su jais susitikti ir pabendrauti. Tačiau ūkininkai iš esmės mūsų reikalauja savo pažadus ir žodžius perkelti į realybę, į realius darbus, užtikrinti socialinę apsaugą ūkininkams, konkrečias priemonės. Mes labai dažnai kalbame, garsiai kalbame apie daug dalykų, gerų dalykų, tačiau jei pažiūrėsime į praktiką, tai pamatysime, kad 2012-aisiais, pavyzdžiui, Latvija gaus tik tai 2 procentus ES išmokų nuo ES vidurkio. Tad tai yra visiškai nevienodos galimybės konkurencingumui ir tai tikrai nėra geri darbai. Taigi mūsų ūkininkai reikalauja užtikrinti bent jau 19 procentų ES vidurkio 2020 metams. Taip pat reikia atsižvelgti ir į biudžeto išlaidas. Pagal biudžetą tai bus tik tai 2 milijardai visom Baltijos valstybėm septynių metų laikotarpiai. Tikiuosi, kad išgirsite mano mintis, mano pasiūlymą ir kad mes pasieksime to, ko norime pasiekti. Beje, mūsų prezidentas šiandien taip pat lankosi Bruselėje, Europinėse institucijose ir jis taip pat išsakys tokį pasiūlymą, paprašys jį paremti. Aišku, dar laiko turime. Bet galima sakyti, kad lyginant su ankstesniais pasiūlymais, šitas pasiūlymas yra neblogas. Ačiū dabar Luis Kaplos Santos ir dar kiti du pranešėjai. Visų pirma, Luis. Jis beje jau kalbėjo, tai gal dabar kitam kalbėtų. Mišeliui suteiksiu žodį. Devenir. Mišel Nautan. Ačiū, kad atvykote atlikti tos nelengvos užduoties, pristatyti savo siūlymų, kuris jau patvirtino Europos komisija. Sakėte, kad žemės ūkis dabar turi apimti ir aplinkosaugos aspektus, ir ekonominės plėtros aspektus, nes tarptautinė konkurencija yra nelengvas dalykas ir turim būti konkurencingi. Visa tai yra būtina, kad galėtume žemės ūkį suteikti ir žemės ūkio gamybos sektoriui suteikti uh, geras perspektyvas, pragmatinės taisyklės, kad Europa galėtų pasinaudoti globalizacijos teikiamais privalumais. Uh, Tarp profesinės sąjungos ir ūkininkų sąjungos, sakėte, galės šiek tiek lankščiau laikytis konkurencijos taisyklių. Kai svarbu, kad gamintojai galėtų būti stipresni pirkėjų produkcijos atžvilgių. Visą tai gali suteikti pridėtinės vertės. Tačiau neužmirškime, kad mes kalbame apie 13,5 milijonų ūkininkų. Ir e, su jais dirba maisto produktų pardavimo labai stambios grupės. Neužtenka leisti kurtis ūkininkų organizacijoms, kad jie būtų stipresni, reikėtų, kad tos tarp profesinės organizacijos turėtų tikrą galę ir ūkininkų organizacijos taip pat. Ir šiuo klausimu, man regis, dar turėsime padirbėti. Jeigu uh, apie krizių valdymą kalbėjote pakankamai įdomiai ir konstruktyviai, tai tuomet norėčiau pridurti, kad e, reaktyvumo dar trūks, jeigu nebus atižvelgta į parlamento siūlymus, nes gamybos rinkos kai kurios priemonės buvo tiesiog pamirštos, kurias mes išdėstėme savo siūlyme. Jeigu teisingai supratau, tai ką perskaičiau ir ką girdėjau, komisijos projekte yra numatytos tam tikros reguliavimo priemonės, įskaitant pieno sektorių. Mes nieko nerandame, e, jokių priemonių nerandame susijusių su pieno ir vyno, e, su, su cukraus ir vyno sektoriais. Ir manyčiau, kad reikia daugiau ekonominio ilgalaikio aiškumo bendrai žemės ūkio politikai. Tam reikia lankščių priemonių, kurios gebėtų apsaugoti e, pirkėjų interesus apsirūpinant maisto produktais ir mūsų ūkininkus tuo pat metu. Tai štai, aš e, būtent šiais principais remsiuosi toliau dirbamas prie šio klausimų. Ačiū. Stefan Liufol, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, ačiū atvykus į posėdį. Noriu keletą pastabų išsakyti, kurios bus labai paprastos. Pirmiausia, mūšis dėl biudžeto dar nelaimėtas. Neaišku, kiek bus lėšų skirta bendrai žemės ūkio politikai ir čia reikės visiems prisimti reikimus įsipareigojimus. Antra, džiaugiuosi jūsų uh, uh, situacijos pristatymų. Susietosios pagalbos tam tikras procentas yra būtinas. Ir čia mes, sakyčiau, laimėjome. Trečia, dėl daugiau ekologijos žemės ūkija. Manau, kad jūsų siūlymai atspindi visą tai, kas jau egzistuoja, tačiau naujų perspektyvų čia neatveriama, kad keistųsi žemės ūkio gamybos modelis, kuris būtų ir ekonomiškai, ir ekologiškai tvirtas ir tvarus. Reikėtų numatyti daugiau horizontalių priemonių. <clears throat> Galbūt pūdymų platesnis taikymas, galbūt sejomainos sklandesnis taikymas padėtų pakeisti situaciją. Būtų galima pagaminti daugiau augalinių baltymų. Trečias dalykas, kuris kelia problemų. Aš jau sakiau, perskaitęs jūsų komunikatą, kuris buvo paskelbtas daugmaž prieš metus. Manau, kad rinkų reguliavimo požiūriu paklausos reguliavimui dar trūksta priemonių, nes jūs kalbėjote, kad kainų nepastovumas yra didžiulė problema ir nėra numatyta jokių priemonių, kurios galėtų mus šiek tiek nuraminti šiuo klausimu. Kai dėl krizių valdymo, aš manau, irgi reikėtų numatyti priemonės. Numatytas yra specialus rezervo fondas, tačiau reikėtų aiškiai žinoti, apie ką jūs kalbate, kalbėdamas apie tai, kam tos lėšos galės būti panaudotos maisto saugumo priemonės taip pat turėtų būti užtikrinamos geriau. Ačiū, Stefan. Giovanni Revyje. Ir paskui išklausysime komisarą. E, Dėkoju, pirmininkė. Horizontalus uh, reguliavimas ir reglamentavimas dėl BŽUP finansavimo, aišku, turės įtakos bendrai visai sistemai. Tačiau turbūt daug sunkiausia yra suprasti būtent tą žemės ūkio sistemą. Visų pirma, išsakysiu bendro pobūdžio pastabą dėl paties dokumento, dėl teksto, kurį šiandien pradėsime detaliau nagrinėti. Manau, bus būtina kai kurias teksto dalis pakeisti, ypatingai atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Kai kas turės, bus, turės būti keičiama, nes keičiasi kai kurie komisijos įgaliojimai. Ir pagal sutartį turbūt skirtingai pasiskirsis tie įgaliojimai tarp tarybos komisijos ir parlamento. Ir tikrai reikėtų dar taip pat e, atidžiai peržiūrėti ir galutinius terminus, kurie yra numatyti phasing out procesui. Jūs minėjote savo siūlomą sistemą, tačiau nepamirškime ir nuorodos į sanglaudos politiką, kuri yra dabartinėje, dabartinėme pasiūlyme. Tačiau ta nuoroda gal yra per silpna, kiek neaiški. Turime užtikrinti, kad valstybės narės galėtų taikyti regioninį valdymą kaimo politikos e, srityje. Toliau proporcingumas, ypatingai kontrolės srityje. Proporcingumo principas, aišku, labai svarbus, tačiau dar turėsime pasižiūrėti konkrečiai, kaip siūloma jį ir kada taikyti. Yra dar ir kitų aspektų, kurie iš pirmo žvilgsnio gal netokie svarbus, tačiau juos reikės panagrinėti. Pavyzdžiui, bendrijos institucijų patvirtinimai, kokia yra numatyta kontrolė, ar tai bus stebėsenos planai, kuriuos aptarinės įvairios ES institucijos, ar tai darys tik tai komisija. Tad tikrai yra dar daug aspektų, daug elementų, kuriuos norime aptarti, peržiūrėti E, lygiai taip pat, kai bus su atitikties patikrinimu. E, auditorumai jau sukritikavo šį pasiūlymo aspektą. Jie tai padarė savo ataskaitoje apie kontrolę ir fiksuotus sumų mažinimus. E, jau jie kritikavo komisiją dėl tų 90 procentų patvirtinimo ribos ir manau, kad šį aspektą dar taip pat turėsime peržiūrėti ir persižiūrėti, ar komisija sureagavo į kritiką. Ačiū, mes laikėmės mums skirto laiko, tad dabar suteiksiu žodį komisarui, kad jis atsakytų. Beje, dar pasakysiu kolegom, kurie prašo žodžio, nes sąrašas kalbėtojų labai yra ilgas, kad mes dirbame kartu su komisaro tarnyba ir bandome tartis ir tikrai sustarsime dėl kitų susitikimų. Prašau. Paulio, aš paprastai diskusijose stengiuosi dalyvauti iki pat pabaigos, kad visi turėtų galimybę pasisakyti ir kad aš galėčiau atsakyti. Na, o šiandien teko ieškoti kompromiso tarp galimybės čia dalyvauti ir e, daugybės tų klausimų, tad tenka laiką riboti, kadangi klausimų buvo labai daug. Tačiau, vat, kaip sakė pirmininkas, kaip sakė Paulo, numatysime dar vieną, esame jau numatę dar vieną galimybę susitikti ir galėsime tęsti mūsų diskusijas. Labai greitai, reaguodamas į jūsų pirmosius klausimus ir pastabas, galėčiau pasakyti štai ką. Kai dėl biurokratijos, manau, apie tai jau esame kalbėję. Bendroji žemės ūkio politika ir jos efektyvumas bei patikimumas yra svarbus dalykai. Dabar e, turime rasti pusiausvyrą tarp būtinybės parodyti, kad rezultatų pasiekėme ir turime taip pat užtikrinti paprastumą. Turime, kad dirba būtų kuo paprasčiau ir kad rezultatai būtų maksimalūs, nes viešoji politika yra ir tokia, kur rezultatai yra būtini. Negalima e, neprašyti ataskaitos. Negalima dirbti neprašant, kad e, nebūtų jokio tikrinimų. Nes kaip galima reikalauti rezultatų, siekiant, kad sudėtingumo būtų nulis. Taip dažniausiai neišeina. Štai kalbant, kad ir apie ekologiškų priemonių tai, įgyvendinimą žemės ūkija. Pavyzdžiui, kalbu jums apie žemės panaudojimas siekiant tiekti žaliamesnės priemonės. Paskui mes pamatėme, kad siūlymas buvo, buvo pastebėta, kad atsiras papildomos biurokratinės naštos, nes teks daugiau kontroliuoti. Atsisakėme to siūlymo, kad galėtume dirbti įdėkdami daugiau paprastumo. Kai kas galbūt dėl to ir mato, mano, kad mūsų priemonės yra pernelyg mažai ambicingos, kiti mano, kad pernelyg sudėtingos ir pernelyg ambicingos. Tačiau mes nenorėjome, kad ūkininkams tektų papildoma finansinė našta. Jūs kalbėjote apie 7 procentus spūdimo. E, ne, tai nėra tiesiog, e, tai, tai nėra pūdimas tiesioginė to žodžio prasme. Tai būtų uh, 7 procentai žemės, kur auginamos tokios kultūros, kur žemė nėra dirbama, bet ten auginamos tam tikros kultūros, kurios padeda žemė atsikurti, atsigauti. Iki šiol už tokias žemės išmokos nebūdavo mokamas, ateitie siūloma tai daryti. Paskui e, tos vadinamosios miškų juostos, tai yra tokia priemonė, kurią siūloma pasitelkti, kad būtų galima, galima išvengti žemės erozijos. Tai taip pat bus įskaičiuojama į tuos 7 procentus. Taigi yra, yra tokių augalų, tokių kultūrų, kurie yra naudingi ūkiui, nors tai ir nėra tiesiogiai produktyvi žemė. Kai dėl susietosios pagalbos mes pasirinkome ją išlaikyti, tačiau numatėme labai aiškias taisyklės ir kriterijus. Ir manome, kad e, turi būti tinkamai tos priemonės taikomos, jos turi būti orientuotos į rinką. Ir aš manau, kad susietoji pagalba kai kuriais atvejais yra visiškai pagristas dalykas. Kai dėl konvergencijos. Žinau, kokia yra Baltijos valstybių problema. Dabar komisijos teikiamas siūlymas galbūt nėra pakankamai ambicingas lyginant su Baltijos šalių ūkininkų lūkesčiais. Tačiau, kaip jau sakiau, veikiame remdamiesi realiają politiką. Pirmą kartą bendrosios žem... dėl bendrosios žemės ūkio politikos jos biudžeto sprendžiama kartu. Bendrosios žemės ūkio politikos biudžetas yra susijęs su kitais biudžeto komponentais. Norėčiau pasakyti, kad dėl kai kurių dalykų dar teks papildomai diskutuoti ir kartais e, teks diskutuoti plačiau negu klausimais apimančiais tik žemės ūkio politikos sritį. Aš jums kalbėjau apie 30 procentų skirtumą, e, dėl kurios apsisprendė Europos komisija svarstydama biudžeto perspektyvą, ne bendrąją žemės ūkio politiką. Taigi Aš sakiau, kad e, bus tokių dalykų, kurie yra gaučiai susijęs su biudžeto kitomis eilutomis. Kai dėl rinkos priemonių, jos turi tarnauti kaip apsaugos priemonė, yra rinkos apsaugos sektorinių priemonių. Prieš keletą metų vyno, vaisių ir daržovių sektorius buvo reformuojamas, pieno sektorius taip pat, o komisija netrukus teiks siūlymus 2012-2013 metais dėl vyno ir vaisių ir daržovių. Bus išlaikomi kai kurie specifiniai sprendimai šiuose srityse, tačiau komisija nori pasiūlyti bendras priemonės, kad būtų galima užtikrinti, kad tam tikros apsauginės priemonės egzistuoja, kad būtų galima jomis greit pasinaudoti reikalui esant. Ir čia aš manau, kad jūs jau turite ir konkrečių pasiūlymų. Be kita ko, žemės ūkio darbuotojų, ūkininkų organizacijos, aš manau, kad jos turės būti svarbiausias dalykas, svarbiausia struktūra susijusi su krizių valdymu, su sprendimų prieimimu ir panašiai. Jeigu norime dirbti paprastai ir be biurokratijos ir spręsti problemas iš esmės, tai būtent ūkininkų organizacijų ir jos tai daryti, tas organizacijas reikia stiprinti, jos turi turėti priemonių veikti. Būtent šią kryptimį mes ir siūlome dirbti. Jeigu galėsime kai kuriuos elementus sustiprinti, turėsime dėl to diskutuoti. Suprantu, kad e, šios reformos dėka ir priimamų sprendimų dėka mes nebesame tokioje padėtyje, kokie buvo susikloščiusi 2003 metais. Tiesiog dabar Tai bus ilgesnė procedūra, tai bus ta procedūra, kur per naktį sprendimų nepriimsi, reikės dirbti, analizuoti atskirus siūlymų e, paragrafus, atskiras teksto dalis. Siūlymas yra ant stalo, aš ir visa komisija esame pasirengę pradėti tą demokratijos žaidimą, aktyvos demokratijos žaidimą. Aš pateikiau jums tekstą ir artimiausiu metu esu pasirengęs artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais grįžti į jūsų komitetą ir e, diskutuoti dėl mūsų pateiktų siūlymų. Dėkoju.